Mes e, savo ruoštų norime dar kartą pakartoti, jog būtina ir suderinti visas prieglušių sutikimo normas. Labai ačiū, ponė Gijom. Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime dėl jo trečiadienį, 12 val. O kitas e, darbuotrukės punktas, pono Leichtfrido pranešimas dėl dviejų panaudojimo objektų ir technologijų eksporto. Iškart suteikiu žodį pranešėjui keturioms minutėms. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Aš e, perėmiau e, pranešimą dėl dviejų panaudojimo objektų ir technologijų eksporto leidimų ir nesuvokiau tuomet dar visos, visos temos plotmės ir jos gylio. Tai yra labai sudėtinga tema, kur yra prieštaringai vertinama, tačiau kartu užtikrina mm, pakankamai nemažai darbo vietų, tačiau ji turi būti tinkamai reglamentuojama visoje Europoje. Kalbame apie eksporto leidimus produktams, kurie gali būti naudojama tiek taikiems, tiek kariniams tikslams. Čia kalbama nuo cheminių medžiagų iki e, brandolinių medžiagų, apie e, ginklų dalis, apie informacinės technologijas ir taip pat apie programinę įrangą ir jos dalis, dėl ko susitarėme po ilgų diskusijų. Mano nuomonė, e, svarbu, kad tos, tie skirtingi reglamentavimai valstybėse narėse būtų suvienodinti, taisyklės turi būti aiškesnės, tikslesnės bei skaidresnės. Ir svarbiausia, kad būtų galima užtikrinti skaidrų europinį reglamentavimą ir šiame e, pranešime e, labai gerai e, galima matyti Lisabonos sutarties poveikį. Komisija iš pradžių pateikė pasiūlymą tarybai ir tikėjosi reikalą išspręsti iki Lisabono sutarties įsigaliojimą, tačiau situacija buvo kitokia, todėl EP galėjo tarti savo žodį ir tikrai gerai, kad taip nutiko, nes mes turime kai kuriais klausimais kitokią nuomonę nei taryba. Mums pavyko įveikti tam tikrus teisinius kazusus, kurie iš, buvo likę komisijos pasiūlyme. Džiugu, kad užtikriname didesnį teisinį saugumą. Galiausiai kai kurios esminės problemos, mm, reikia pripažinti, niekur nedingo mes sutarėme beveik visais klausimais, tačiau vieninteliu klausimu nesutarėme ir dėl to nesutarė ir taryba. Ar reiktų eksportuoti jau po leidimo išdavimo ar prieš išduodant leidimus? Aišku, čia kalbam apie skaidrumo, aiškumo problemas ir manytumėme, kad reiktų pirmiausia paklausti ir tik po to eksportuoti tai, kas gali būti potencialiai pavojinga, o ne po to ekspor, e, pranešti, kad ketinama eksportuoti tai, kas jau iš tikrųjų iš, yra išvežta ir nebeįmanoma sugražinti. sugražinti. Tai yra garsioji ex ante ex post diskusija ir aš asmeniškai manau, kad reikia pirmiausia duoti leidimą ir po to jau galima eksportuoti. Taip pat nesutarėme su taryba dėl skaidrumo. Mano nuomonė, Europos parlamentas turėtų, kad ir koks būtų techninis sprendimas, būti informuotas, kokie leidimai išduoti, kodėl išduoti, kiek leidimų išduota, kadangi esame ta institucija, kuri prižiūri, kaip yra įgyvendinami teisės aktai. Taip pat reiktų susitarti, ką reiks daryti tokiais atvejais, kai mm, prekes bus panaudojamos netinkamiems tikslams. Akivaizdu, kad tokius prekes iš vis neturėjo būti išvežtos ir to reikia siekti. Jau dabar, mėly kolegos, aš nekantraudamas laukiu mūsų šiandienos diskusijos. Ačiū. Dėkuoju komisijos vardu, komisijos narė Malstrom. Dėkoju, ponas pirmininkė. Pranešėjo. Kasdien Europos verslas turi vis labiau konkurencingą aplinką, labai svarbus pristatymo terminai, taip pat kaip ir kaina ir kokybė. Dviejopo naudojimo objektų eksportas yra labai rimtas dalykas, kadangi tokiems objektams reikia specialių leidimų. Ir e, tie objektai naudojami kosmoso pramonėje, telekomunikacijų e, ir kitose srityse. Tie objektai taip pat potencialiai gali būti panaudoti kariniams tikslams. E, Europos Sąjungos e, narės taiko tam tikrus supaprastinimus, eksportuojant tokias prekes. Tai yra taip vadinamos, vadinami eksporto leidimai. Komisija išanalizavo nacionalinės priemonės ir 2008 metais e, pasiūlė tam tikras priemonės visos Europos Sąjungos mastu. Bendroji bendrėjai eksporto leidimai bendrijoje leistų naudoti supaprastintomis eksporto procedūromis, taikomomis tam tikriems dviejopos paskirties objektams tam tikrais atvejais. Ir tada, pavyzdžiui, dalyvavimas tartotinėse mūgėse, parodose būtų lengvesnis ir e, telekomunikacijų įrangos, e, tam tikrų pramoninių chemijos medžiagų eksportas būtų paprastesnis. Tuo pačiu metu valstybės narės galėtų sutelkti savo ribotus išteklius ties sandoris, kurie gali būti rizikingi. Kartais komisija išgirsta nusiskandimų iš pramonės atstovų, jog vienoje valstybėje narėje tam tikras eksportas ar sandoriai leidžiami, kitur ne. Ir mes norime, kad tokia neligybė būtų pašalinta bendrojoje rinkoje. Kai kurios e, kitos šalys taip pat imasi panašių žingsnių, taigi mes neturėtume atsilikti nuo jų. Norėčiau padėkoti pranešiai ponui Laichtridui, kitiems parlamento nariams už konstruktyvų darbą, jūsų, jūsų komiteto pranešimas yra labai teisingas ir plačiaja prasme jis atitinka komisijos požiūrį. Ačiū. Dėkoju dabar užsienio reikalų komiteto vardu ir žaliųjų frakcijos vardu, vardu pasisakys ponas Butkofer. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mūsų svarstomas klausimas liečia tiek visus žmonės, tiek priekybą. Kalbame apie dviejo panaudojimo prekes. Tai reiškia, galima naudoti tiek civiliams, tiek jautriems ar net pavojingiams e, tikslams susijęsiams su saugumo sritimi. Kai kurie, pavyzdžiui, Vokietijos e, ūkio ministerija teigia, kad, aš cituoju, kalbame apie nejautres prekes Tai yra neteisinga ir parlamentas savo mm, darbe komitete įrodė, kad už, užima atsakingesnę poziciją. Kalbu kaip afeto ir komiteto ir sedepa komitečio pranešėjas, mes ten užėmėme labai aiškę poziciją, manome, kad būtų tikrai neatsakinga pamiršti tam tikrus kontrolės mechanizmus, todėl kreipiuosi į kolegas ir raginu AFET ir sėdė rekomendacijoms ir ypač pranešėjo rekomendacijoms e, pritarti dėl iš ankstinės kontrolės, ex ante kontrolės. Tai yra vienintelis e, likęs nesutarimas šiuo aktualiu klausimu. Kontroliuoti po fakto reikštų mažiau saugumo, o mes norime didesnio saugumo ES piliečiams ir didesnio saugumo mūsų šalims partneriams ir prekybiniams partneriams. Nenorime, kad būtų pasiekta inte e, pasiūlymų dėl ekspost e, kontrolės, nes taip nesu, nepagerintų mūsų situaciją. Kai kurios valstybės, kaip kad Niderlandai, perspėjo dėl tokio sprendimo, todėl būtų saugiau mūsų visų ir piliečių interesus geriau apgintumėme, jeigu e, plenarinė sesija patvirtintų komiteto parengtą poziciją. Ačiū. Dabar kalbės e, frakcijos stovai ir pirmoji ponė Kostinger. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dviejopo naudojimo prekių reglamentas numatoma uh, reglamentuoti prekes, kurias gali būti panaudojamas dviems tikslams ir yra eksportuotas ir šie bendrieji e, bendrijos eksporto leidimai užtikrintų mažoms vidutinėms eksportuojančios įmonėms didesnį saugumą. Mūsų eksportuotojai turėtų daugiau galimybių ir sutaupytų laiko prašyd, prašinėdami pavienių leidimų. Manytumėme, kad e, paprastesnė procedūra ir papildomi reikalavimai yra tarpusio prieštaraujantis dalykai, reikia padaryti situaciją paprastesnė, aiškesnė. Taip pat turime užtikrinti, kad vėjopas paskirties prekės būtų naudojamas pagal taikius tikslus ir neiškel, nekeltų pavūjaus. Todėl turime to siekti visomis priemonėmis. Na, būtų galima pateikti tokį pavyzdį, kaip vidutinio dydžio mašinų gamintojas, kuris siūlo mm, paslaugas visą parą, tais, taisyti automobilius ar tiekti atsarginės dalis. Šios paslaugos turi būti teikiamos ir ateitie, net sugrįžtinus eksporto reikalavimus. Nepamirškime suinteresuotojų pusių nuomonės, jeigu mes rasime aiškius kriterijus ir rasime tikslės formuluotės, tai apginsime visų interesus. Akivaizdu, kad būtina įtraukti suinteresuotasias pusės į teisėkuros procesą ir užtikrinti, kadangi dokumentą vis dėlto reiks aiškiai ir sąžiningai įgyvendinti. Be abejo, skaidrumo principų turi būti griežtai laikomasi. Baigdama dar norėčiau pasakyti, šis reglamentas turi sumažinti biurokratijos naštą ir supaprastinti eksporto leidimų išdavimą. Tokiu būdu eksportuosime daugiau prekių ir tai sustiprins Europos ūkį bei supaprastins esamas eksporto procedūras. E, Dėkuoju. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės ponas e, Kiutės. Doamnă comisar, stimați colegi. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šį labai techninį pranešimą, kuris be abejo turės įtakos ir mūsų saugumui ES. Mes jau daugybę metų tikriname dvigubų naudojimo prekių eksportą ir darome tai visiškai pagristai. ES stengiasi užkirsti kelią tam, kad būtų dvigubą naudojimo prekes naudojamos platinant ginklą, ypač masinio naikinimo ginklą. Mes tai norime, kad būtų uždraustas šis eksportas, tačiau jis turėtų vykti e, demokratiškai ir turi būti gerai kontroliuojamas. Siekima yra užtikrinti, kad dvigubą naudojimo prekes ir kitos pavojingos prekes būtų prižiūrimos labai griežtai. Europos parlamentas nori, kad būtų rengiamas metinės pranešimas tam, kad mes galėtume geriau atlikti mums patikėtą priežiūros funkciją. Europos parlamentas turėtų gauti taip pat reguliariai informacijos apie tai, kaip yra stiprinama ir tobulinama ES dvigubo naudojimo prekių eksporto kontrolės sistema. Kalbėdamas apie nacionalinės e, šių prekių eksporto sistemas, noriu pasakyti, kad mes turime sugriežtinti reikalavimus susijusius su šių prekių sąrašais. Ir kad e, nustatant e, griežtesnius reikalavimus šiuo klausimu būtų tartasi ir su parlamentu, tam, kad parlamentas tinkamai galėtų atlikti jam patikėtas funkcijas pagal Lisabono sutartį. Dėkuoju, ponė pirminkė komisarė, gerbėjai kolegos. Na, jei yra, ką nors sunku kontroliuoti, tai tai be abejo būtų ginklų prekyba. Ir taip yra dėl to, kad Kartais yra teigiama, jog prekiaujama visiš, visiškai saugia preke arba technologija, tačiau vėliau kas nors ją panaudoja uh, piktiems tikslams siekti. Kai pradėjome renkti šį pranešimą, komisija paprašė, kad mes e, atnaujintume reglamentą, kuris buvo patvirtintas 2000 metais. Tačiau vėliau šis darbas buvo sustabdytas. Dabar mes jau taisome dokumentą, kuris įsigaliojo 2009 metais. Mes tik pradėjome renkti šios patobulinimus ir komisija dar kartą pateikė pasiūlymą, kuris turėtų atnaujinti 2009 metų reglamentą. Mes e, norime, kad viskas vyktų skaidriai ir todėl manome, jog mums reikia konsoliduoto teksto. Liberaldemokratų frakcijoje mes skeptiškai vertiname dabartinę sistemą. Kalbame apie maksimalės sumas, kurios turėtų e, būti 5000. Bet to norime, kad šalių, į kurias draudžiama yra eksportuoti prekes, būtų e, parengtas ir kad jis būtų kuo trump, aiškesnės, nes tai bus naudinga mažoms vidutinėms įmonėms. Toliau, leidimai. Mes pasisakome už visus uh, pasiūlymus e, susijusius su leidimų uždavimu, nes mes norime, kad leidimų uždavimų sistema būtų kuo skaidresnė. Be to, žmogus teisų agentūra arba profsąjungos galėtų taip pat dalyvauti e, stebėsinos procese. Gūja, frakcijos vardu kalbės panas Šulc. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui pranešėjui Leichtfried už atliktą darbą prie šio pranešimo ir frakcijos vardu linkiu kuo didžiausios sėkmės dėrybose su taryba, kurio dėja nėra atstovavimą per mūsų diskusijas. Atkreipčiau dėmesį į du aspektus. EPP pakeitimai tikrai nepateda pranešėjui ir apsunkina parlamentų dėrybinę poziciją. Jais siekiama palengventi ginklo eksportuotojų gyvenimą, mes balsuosime prieš šios pakeitimus. Bet to mūsų frakcijai e, sudėtinga sutikti su tuo, kad dviejų panaudojimo sąrašas bus pretekstas e, neperduoti naujausių technologijų besivystočiam šalioms. Tas pasakytina ypač apie labai galingus kompiuterius ir ypač besivystančios valstybės kenčia, yra susidūrusios su tokiais juodaisiais sąrašais. Aš e, raginu balsuoti prieš atitinkamą pakeitimą ir raginu to daryti visų besivystančių šalių vardu. Ačiū. Dėkui. Dabar neprisijungusių narių vardu ponas Obermaier. Vieną minutę. Tak, herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė. E, brandolinis kūras, e, cheminės medžiagos, informacinės technologijos gali būti naudojamas tiek taikiems, tiek kariniams tikslams. Ir Libijai buvo ilgą laiką tiekiamas įvairiausio pobūdžio prekes, o pastarėjai įvykiai rodo, kad e, Italija tiekia daugiausia E, ginklų Kadafiui, kaip ir kitoms arabų šalims, taip pat Prancūzija tiekia daug e, prekių, su to reikia kovoti. Bendrijos valstybės turi griežčiau kontroliuoti ginklų pramonę ir užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi, tačiau sistema turi būti atnaujinama, informacijos technologijos, išmaniai telefonai, e, programinė įranga turėtų būti peržiūrėta jų naudojimas turėtų būti peržiūrėtas ir įsiaiškinti, kokie yra šių dalykų tik, panaudojimo tikslai ir jeigu reikia nustatyti apribojimus. Ta. Ta. Ponas Fielneris. Dėkuoju pirmininkė. E, dviejopo panaudojimo objektai gali būti labai įvairūs nuo telekomo, e, telekomunikacijose naujo, naudojimų iki aviacijoje naudojimų objektų. Man atrodo, kad mums reikia pabandyti supaprastinti ir suderinti mūsų požiūrį į tokius objektus. Reikia užtikrinti aišku e, jų priskirimą ir labai skaidrės, aiškės taisyklės. labai dažnai e, Švedija neleidžia eksportuoti tam tikrų e, prekių, o Prancūzijoje tas yra leidžiama. Pasižiūrėkime į telekomunikacijų įrangą. E, tam tikrose valstybėse narise joms laisvėjant telekomunikacijos gali būti nepaprastai svarbios ir jeigu jos neturės tų aukštų technologijų, tai negalės deramai vystytis. Ir uh, kartais e, joms labai reikia, kad laiku pasiektų jas tos technologijos. Aš manau, kad labai gerai būtų žinoti ir apie e, taisyklių taikymą. Reikia galvoti, ar ex ante ar ex post principą taikyti. Svarbiausias dalykas būtų supaprastinimas ir sudernimas. Ir e, man atrodo, kad ekspost principo taikymas būtų kur kas paprastesnis e, taikant taisyklės. Ačiū dabar, pona Zemke. Norėčiau padėkoti e, už pranešimą ir pasakysiu, kad mums iškyla problema dėl to, kad ne visose valstybėse narėse galioja tie patys kriterijai eksportuojant dviejopos e, paskirties e, prekes. Mano nuomonė, reikėtų bandyti sukurti tokią situaciją, kur valstybės narės, kurio valstybės narės taikytų vienodus aukštus standartus civilinės paskirties prekių eksportui, tų prekių, kurios gali būti panaudotos ir kariniams tikslams. Manau, kad šis reglamentas turėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus aspektus. Būtent į tai, kad reikia užkirsti kelią naujų technologijų E, panaudojimui, programinės įrangos panaudojimui e, neigiamiems tikslams, blogiems tikslams, tai leis mums kovoti su kibernetinės išpolės ir panašiai. Dabar ponas Pasko. Dėkuoju. Šis klausimas yra sudėtingas ir politinė, ir ekonominė prasme. Viena vertus, ES nori, kad nebūtų leista naudoti dvigubą naudojimo prekių kaip e, ginklus, kenkiant žmonėms. Antra vertus, turime apsaugoti savo gamintojus. Uh, reglamentas e, yra labai sudėtingas, nes jis tengia apžargti e, šias dvi sritis. Vieniems atrodo, kad šis reglamentas yra pernelyg griežtas, kitiems atrodo, kad jis yra pernelyg e, silpnas ir tuomet jį nuolatos jį reikia per, peržiūrėti. Aš manau, kad mums reikia kuo griežtesnių reikalavimų ir kad reikia išduoti leidimus prieš eksportuojant prekes, o ne po to. Po Lisabono sutarties Europos parlamentas turi aktyviai dalyvauti šiame darbe. Ta mes dabar ir darome. Mūsų vaidmuo turi būti stiprinamas, o ir visiškai nedara neatsižvelgti į mūsų nuomonę. Dabar pernuoju prie spontaniško pasisakymo. Pirmasis ponas Jara. Ačiū ponė pirmininkė, kalbame apie dviejų po naudojimo prekių eksporto leidimus, manau, visi sutarė su tuo, kad ES reikia vieningų taisyklių. Tikrai negalime, kad valstybės narės e, taikytų skirtingas taisyklės ir tokiu būdu bus iškreibyta e, konkurencija ir rezultatas bus priešingas mūsų tikslams. Tačiau logiškai skamba ir tai, kad eksportai būtų, eksporto leidimai būtų išduoti prieš patį eksporto faktą Taip pat norime, kad būtų kontrolimas procesas, ar taisyklės yra sėkmingai įgyvendinimas ir palaikau kolegę Štiucink. Mums reikia sistemos, kuri būtų pakeliama, pakeliama mūsų e, MVI pramoniai ir ji turi būti pritaikyta ne tik didžiųjų, bet ir vidutinių ir mažų įmonių poreikiams. Todėl raginu, kad taisyklės e, būtų pakeliamas mūsų mažiems ir vidutiniams gamintojams. Ačiū. Obrigado, senhor presidente. O problema da utilização. Ponas Ferreira, dėkoju, pirmininkė. Civilinių technologijų panaudojimo kariniais tikslais problema negali būti išsprendžiama paprasčiausiai kontroliuojant dviejopos paskirties prekių eksportą Tai yra labai svarbi sritis, reikia griežtai elgtis, reikia e, taip pat užtikrinti, kad besivyzdančios šalis nebūtų, kad joms nebūtų ateimta teisė gauti prekių, kurios labai svarbios jų vystimuisi. Reikia galvoti apie kitas ES politikos kryptis. Taip pat. Ir nepamirškime tokių dalykų kaip moksliniai tyrimai pagal septintąją pagrindų programą ir e, tyrimai, atvie, e, kurie vykdomi kartu, kosminiai tyrimai su e, Izraeliu. Nepamirškime, kad nepilotuojami lėktuvai buvo panaudoti išpolių metu prieš gazos gyventojus prieš keletą metų. Taigi, ar visuomet Europos mokslinio tyrimų rezultatai yra labai nekalti? Dėkoju, paskutinė diskusijoje kalbės komisarė Melstrom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, uh, pranešėjau, pono uh, Ginter vardu aš norėčiau padėkoti Jums, komisija vertina Jūsų pranešimą ir mes pritarėme pagrindinėms, pagrindinėms jo mintims. Panašu, kad Jūs kaip ir mes norite, kad mes visi turėtume bendrą sistemą, nes mes norime išvengti dvigubų standartų ir e, su to susijusių sunkumų. Be to, be abejo, reikia turėti aišku pranešimų patekimo mechanizmą, neužkraunant per nelik didelės naštos mažoms ir vidutinėms e, įmonėms. Taigi šiais dviem klausimais aš tikiuosi, kad mums dar pavyks susitarti ir kad galiausiai viskam pritars taryba. Dėkuoju Jums už e, šios debatus ponas Laichfried. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti likusiamis dviejomis minutėmis ir kreiptis į tarybą. Deja, tarybos nėra, tuščios kėdės. Aš nežinau, ar protinga renkti diskusijas, nedalyvaujant tarybai. Manyčiau, kad būtų naudinga tarybai suvokti, kad jeigu ji kažko nori iš EP, tai turėtų atvykti ir dalyvauti diskusijose Europos parlamente. Gerbiami kolegos, žinau, kad tai yra didelė pramonės šaka, daug prekių, daug darbo vietų ir ypač daug darbo vietų mažose vietunėse įmonėse, gaminančiose aukštos kokybės, aukštų technologijų produkciją. Būtent dėl jų reikia vieningų taisyklių Europoje. Ir negalima, kad viena valstybė narė daro vieną, kita visiškai priešingą ir tik kvailiai laikosi taisyklių. Būtent dėl to būtina rasti sprendimą, rasti sprendimą kaip įmanoma greičiau. Būtina, kad taryba suvoktų, kad ne viskas yra taip, kaip ji įsivaizduoja besant. Kuo greičiau mes priimsime sprendimą, tuo geriau pasitarnausime Europos pramonės interesams, darbuotojų interesams ir geriau ginsime e, žmogaus teisės ir žmonių gyvybės už ES sienų. Būtent prie to tikslo prisidės mūsų pranešimas. Ir baigdamas noriu padėkoti visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Tai Dėkuoju, baigėme svarstyti šį klausimą, balsuosime dėl jo rytoj 12 val. Kitas darbo atvarkės punktas yra pono Simpsono pranešimas dėl Europos turizmo statistikos.